Guten Morgen, meine Damen. Labas rytas. Dobrý den. Wir beginnen jetzt äh, mit der Sitzung. Pradėsime posėdį. Dabartinis mūsų nagrinėtinas darbo tvarkės klausimas būtų dvyliktasis. Tačiau prieš pereidami prie dvylikto klausimo turėtume prisiminti štai ką. Keturioliktasis darbo tvarkės klausimas bus atidėtas. Jį aptarsime po šeštojo. Jį taip pat aptarsime šį ryt, tačiau truputėlį vėliau, kadangi kolega Dočia dabar dirba kitame komitete ir negali iš ryto ateiti. Tai štai dabar galime pereiti prie 12 darbo tvarkės klausimą. Biržinių bendrovių ir nevykdomųjų direktorių pareigas einančios menų lyčių pusiausvyra. Norėčiau suteikti žodį kolegijai Kornelisen, prašau. Ačiū pirmininkė. Labai daug dirbome, su daug ko kalbėjomės šią temą. Yra čia e, retai, kuri tema sulaukia tiek daug emocijų, apie šitą galėčiau tą pasakyti, Jūri ir FAM, pagrindinėse komitetuose vakar apie tai buvo kalbama, yra labai daug minčių, kaip pagerinti šį pasiūlymą. kai kuriuos iš tų patobulinimų aš čia jau bandžiau padaryti, tai labai laukčiau jūsų nuomonės dėl jų. Vienas toks nedidelis dalykas, ką mes padarėme, mes pakeitėme pavadinimą ir kai kurias pastraipas tam, kad apimtumėm tiek vykdomasias, tiek nevykdomasias, vykdomosius ir nevykdomosius. Taigi šiuo atveju kalbėsime jau ir apie vykdomuosius direktorius. Tiesiog tikslai jau būtų kiti apibriežti dėl vykdomųjų direktorių. Tai reikės čia daugiau paaiškinimų gal to klausimu. Uh, Ir svarbiausias pakeitimas, kurį mes padarėme, tai yra tai, kad mes norėm, ats, norėtumėm atsižvelgti į um, atrankos procedūrų įvairovę. Komisijos pasiūlyme yra procedūra dėl to, kaip atrinkti įprastinius darbuotojus, tačiau dėl direktorių e, taip ne visuomet yra. Čia yra daugiau įvairovės, kai eina kalba apie atrinkimą. Yra įvairių kitokių e, dalykų, į kuriuos atsižvelgima, pavyzdžiui, gebėjimų balansas, e, tautybė, atstovavimas. Tai mes pasakėme taip, e, bendrovės turi priderinti savo procedūras tam, kad galėtų siekti tų 40 procentų iki 2020 metų, bet mes e, daug daugiau galimybių paliekame valstybėms narėms ir įmonėms nuspręsti, kokios turėtų būti tos korekcijos, kaip reikėtų prisiderinti prie to tikslo, kad nebūtų pernelik viskas griežtai siaurai apribota. Dar vienas dalykas, ką mes bandėme padaryti, tai yra stengiamės sutelti dėmesį į visą įdarbinimo procesą. Komisijos pasiūlyme dėmesys e, didžia dalimi suteltas į paskutinį etapą, kuomet jau yra kandidatai ir iš jų reikia išsirinkti kažką, tai iš tų kandidatų, kurie jau yra. Mes sakome, na gerai, aišku, bet viskas prasideda nuo pačių kandidatų bendro sąrašo sudarimo. Ar bus ta, tame bendrame kandidatų sąraše e, moterų, kurios turėtų panašias savybės ar gebėjimus, nes tuomet būtų didesnė tikimybė, kad moteris būtų atrinkta. Jeigu bendrovė nepasirinktų iš mažiau atstovamos lyties, tai ji turėtų apie tai parašyti ir savo informacijoje ir dar turėtų aiškiai pasakyti, kaip po to jį keis savo procedūras, kai bus parenkami tie visi kandidatai bendrą sąrašą. Dabar dėl paaiškinimo įpareigojimų mes stengiamės labiau atskirti vieną vertus tas įmonės, kurios gerai dirba, kurios pakoregavo savo procedūras, kurios jau pradėjo uh, Mm, daugiau atrinkti, įdarbinti tų žmonių mažio, iš mažiau atstovavimos lyties nuo tų bendrovių, kuriuom prašiau sekasi. Taigi, tom, kurios geriau dirba, joms tada įpareigojimai netokie griežti dėl atsiskaitimo, dėl to, kas turi būti pateikiama metinėse ataskaitose. Tuo tarpu tose įmonėse, kur yra mažiau um, atrenkama, um, mažiau atstovavimos lyties atstovų, tai joms bus griežtas reikalavimai. Jos turės aiškiau paaiškinti, kodėl taip yra atsitikę pas jas, ką jos ketina ateityje padaryti, kad situacija pasikeistų. Toliau, suspendavimo punktas Mes galvojame, kad truputėlį per, per miglotai apibriešta, kaip viskas veiks. Mes bendrai pasisakome už tokį punktą. Mm, jeigu valstybė narė turi kažkokiu tai priemonių, kokios jos bebūtų, tai turėtų ji turėti galimybę patikrinti, pažiūrėti, ar tikrai veikia tos priemonės. Jeigu valstybė narėje yra savanoriškai veikiančios priemonės, na kągi, linkime sėkmės. Bet vienu ar kitu etapu turi būti kažkokia pažvelgta, įvertinta, ar realiai tos priemonės veikia. Ir jeigu tos priemonės neveikia, tai iki 2017 metų, kaip mes siūlome, direktyva turėtų automatiškai įsigalioti ir tuomet jos turėtų jau pradėti daryti tos pakeitimus. Na ir galiausiai paskutinė pastaba. E, Jūri ir FAM pagrindiniai komitetai pratėsi savo terminus. Uh, Taigi mes turime daugiau laisvės, galime ir mes tą patį padaryti. Dabar pakeitimams terminas yra iš karto po žaliosios savaitės, tai iš esmės nėra tiek daug laiko parlamentarams pamastyti dėl pakeitimų. Todėl mes siūlome irgi pratesti terminą pakeitimams pateikti ir po to, aišku, atitinkamai pratesti terminą ir pakeitimų svarstymams ir balsavimui. Vielen Dank. Dėkoju. Šešėliniai pranešėjai taip pat yra pareiškę, norą pasakyti. Pone Blikievičiūtė, prašau. <clears throat> Ačiū. E, na, pirmiausia, aš iš tikrųjų dar kartą sveikinu ir e, e, komisijos siūlymą, kad apskritai atėjo toks direktyvos projektas E, tai yra labai e, svarbu, kad iš tikrųjų būtų užtikrinta e, lyčių lygybė įvairiuose srityse, tame tarpe ir įmonių valdybose. Na, tikrai manau, kad <clears throat> pranešėja Kornelizan parengė tikrai gerą, stiprią nuomonę, dar labiau sustiprinanti tą pačią sieki. Na ir tikrai manau, kad pasiūlymas išplėsti taikymo sritį lyčių pusiausvėros kvotas nustatyti ne tik e, e, biržinių bendrovių nevykdomiesiems, bet ir vykdomiesiems e, direktoriams būtų priimtinas. Taip pat sutinku dėl atrankos procedūrų įvairovės kad e, ta, e, ta nuomonė 23 pakeitime, kas yra pateikta, irgi reikia e, išplėsti ir ypatingai reikėtų atsižvelgti tai, kad skirtingose valstybėse narėse gali būti skirtumų renkant atstomus į bendrovių valdybas. Dabar dėl sankcijų dėl, dėl nuomonės 34, 35 ir 36 pakeitimo. Aš sutinku, kad sankcijos visada turi būti veiksmingos ir duoti tam tikrą rezultatą. E, tačiau vis tik reikėtų dar labiau gal pasigilinti, padiskutuoti dėl pranešėjos pasiūlymų riboti ES finansavimą toms įmonėms, kurios nesilaiko direktyvos reikalavimų E, taip pat manau, kad reikėtų labiau detaliau paaiškinti, kaip praktikoje e, būtų galima pasitelkiant viešuosius pirkimus įgyvendinti paskatas bendrovėms siekiant laikyti šios direktyvos. Taigi turiu e, tam tikrų abejonių ir klausimų dėl sankcijų. E, E, tiek dėl ES finansavimo ribojimo, tiek dėl e, viešųjų e, dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose galimybės. Taip pat dėl 17 ir 28 pakeitimo norėčiau pasakyti, jog pritariu pranešėjai, kad komisijos pasiūlyta formuluotė na, galėtų būti pakoreguota, nors pati idėja iš esmės aiški ir palaikytina. Čia kalbu apie e, galimybę valstybėm narėm e, taikyti įmonės, įmonėms lengvatas dėl direktyvos įgyvendinimo jei jos įrodo kad e, vykdomoje valdybos nario atrankoje nepakankamai yra atstovaujamos lyties atstovai dažniausiai moterys ir jos nepareiškė noro dalyvauti. Jeigu mes susijęsim šią lengvatą su įmonės darbuotojų lyčių pusiausvyra, mes galim sukurti visiškai nepagėdavimą teisinę spragą. Pavyzdžiui, gali būti didelė statybo bendrovė, kur dauguma darbuotojų būtų na, vyrai, tačiau tai visiškai nereiškia, kad tokios įmonės valdyboje negali dirbti ir moteris. Tačiau manau, kad reikėtų dar pagalvoti, kaip galėtume geriau suformuluoti šias direktyvos dalis ir siekiant, kad tas pats pasiūlymas būtų efektyvesnis. Na ir pabaigai. Aš e, sutinku su pranešėjo Kornelizon, kad aplink šitą direktyvą komisijos pasiūlyta yra daug emocijų, daug yra įvairių nuomonių ir e, taryboje ne visos šalis, kiek žinau, bent jau šiai dienai e, pritarė šitam siūlymui. Bet man labai norėtųsi, kad mes pasiektumėm bendrą rezultatą, kuris būtų priimtinas visiems. Ir, ir, ir, ir labai norėčiau, kad galbūt ieškoti tam tikrų kompromisų ir sutarimų tam, kad metų metais šitas direktyvos pasiūlymas nebūtų užblokuotas tarybai, kaip yra atsitikę su e, kai kuriom kitom pasiūlytom direktyvom. Ir būtų dar labai gerai, kad, na, bent jau mūsų šitos kadencijos laikotarpiu, kur liko tikrai labai nedaug, mums pavyktų turėti šitą direktyvą. Dėkoju. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Pritariu, pritariu. Mes iš tikrųjų kai prasidės rinkimų kampanija, būtų gerai jau turėti darbų rezultatų. Pane Bau, prašau. Dėkuoju. Aš norėčiau paremti ponios Kornelisen pasiūlymą dėl pakeitimų pateikimo termino pratesimo, nes FEM komitetas pakeitė savo kalendorių, pavyzdžiui, dėl dėl šios direktyvos prieimimo. Labai vertinu pranešėjos atliktą darbą su šiuo pasiūlymu. Aš irgi turiu tam tikrų abejonių, tam tikrų klausimų, gal net ir kai kurių pasiūlymų dėl pakeitimo. Visų pirma, reikėtų išaiškinti, išsiaiškinti viską dėl juridinio pagrindo. E, jūri komitete vyksta diskusijos dėl teisinio pagrindo. Ir tikriausiai tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl ši procedūra yra šiek tiek atidėta vėlesniam laikui. Tai aš manau, kad ir mes turime būti labai atsargus, kai eina kalba apie juridinį pagrindą. Man sudaro toks jausmas, kad komisijos pasiūlymas yra tikrai gerai subalansuotas ir e, man kyla tam tikrų abejonių irgi, ar mes tikrai sugebėsime, bet aišku, aš labai tikiuosi, kad mes sugebėsime tą pasiūlymą svarstyti labai racionaliai, išlaikyti tokį labai racionalios formos, nes aišku, galim turėti įvairių minčių, kaip išspręsti esamą padėtį, bet žinoma, pagrindinė sąlyga yra, kad mm, tas dokumentas būtų priimtinas tarybai. O man kyla tam tikrų uh, abejonių. Aišku, aišku, mes pasistengsime e, išplėsti ar tai, pavyzdžiui, sankcijas, ar tai, pavyzdžiui, to pasiūlymo taikymo sritį, pavyzdžiui, dėl 28 pakeitimo nelabai man jis patinka, nes atrodo, kad stengiamasi tą pasiūlymą primesti tom e, sritims, tiems sektoriams, kur moterų nėra ir gali būti, kad jis nebus priimtinas. Dabar dėl sankcijų. Žinote, kad e, man kelia daug abejonių sankcijų taikymas lyčių e, skirtumų srityje. Ir čia tos sankcijos, apie kurias kalbame šiuo atveju, galbūt būtų tinkamesnės, pavyzdžiui, atlyginimo skirtumo tarp lyčių atveju, o ne šiuo klausimu. Tai, man atrodo, mes tikrai, tikrai turime būti labai atsargus, kai kalbame apie taikymos ryties išplėtimą dėl vykdomųjų direktorių traukimo. Uh, Manau, kad reikėtų padiskutuoti dar tai, kas būtų priimtina. Aš norėčiau išvengti, bet kokiamis priemonėmis e, tokios istorijos, pavyzdžiui, kaip žlugo direktyva dėl motinystės atostogų. Aš tikrai labai norėčiau išvengti tokios situacijos šiuo atveju, nes tai būtų labai prasta žinia pasiusta. Ir būtų išaldyti visi klausimai, turbūt gal daugiau nei dešimtmečiui. Tai aš aišku sieksiu bendradarbiavimo, nes mes turėtumėm surasti kaip galima geresnį sprendimą, be abejo. Ačiū. Rednerin is Marin Harkin, bitte. Marin Harkin dabar. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti pranešėjai. Sutinku, kad sutinku su dauguma jos pasiūlymų ir e, Noriu pasakyti, kad absoliučiai remiu komisijos pasiūlymą kaip po tokį. Mes matome e, įvairiose valstybės narėse yra įmamasi įvairių iniciatyvų, tačiau kuomet yra neprivalomos priemonės, e, tai nelabai gerai veikia. Komisijos pasiūlymas kol kas yra dėl nevykdomų direktorių. Pranešėjas siūlo išplėsti taikymos rytį ir įtraukti ir vykdomuosius direktorius. Bendrai aš remčiau tokią poziciją iš tiesų reikėtų pagalvoti, ar tikrai galėtumėm įtraukti juos ar ne, bet man atrodo bent jau Europinės institucijos irgi turėtų būti, Europinėms institucijoms irgi turi būti taikomos tos pačios lyčių kvotos. Taip pat paremčiau pranešėją dėl tos nuomonės, kad turėtumėm siekti, kiek įmanoma, kad valstybės narės ir mm, įmonės turėtų, kiek įmanoma, daugiau lankstumo priderindamo savo atrankos procesus, nes mes turime sutelti dėmesį į galtinį rezultatą. Man atrodo, turėtumėm gerbti e, įvairias, įvairiose valstybėse narėse esančią atrankos procedūrų įvairovę ir girdėjome štai kolegių pastabas tą linkme, kad tikrai e, reikia siekti, kad kad pasiūlymas būtų priimtinesnis tarybai tokiu būdu, tai turėtumėm žengti tuo keliu. Dėl 16 pakeitimo man kyla problemų dėl abiejų dalių. Visų pirma, jį kalba apie ribotą prieigą ar um, iš viso atimimą galimybės gauti es finansavimą. Man atrodo, na, aš pasisakau dažniausiai už, aišku, sąlygų siejimą, bet e, man kiltų problemų dėl šio pakeitimo ir panašių nuostatų kitur, taigi reikėtų tą dar padiskutuoti. Ir antroji dalis, kur mes kalbame apie įmonių galimybę dalyvauti viešuose pirkimuose. Um, institucijų dalyvavimą taip pat, kad viskas būtų siejama su tų rodiklių pasiekimu. Na, nesu tikra aš dėl tokio punkto taip pat. Aš norėčiau dar tą pakeitimą su ja labiau padiskutuoti. Bet aš pritariau jos pozicijai dėl 27 131 pakeitimų dėl informacijos teikimo ir dėl to, ką ponė Bauer pasakė dėl teisinio pagrindo, aš irgi pritariu, mums reikia visiško teisinio aiškumo. Tai aš tikiuosi, kad per artimiausias kelias savaitės tikrai išsiaiškinsime tos dalykus. Labai gerai, kad mes pratesėme terminą. Taip pat aš galvoju, kad turime turėti omenyje tarybos poziciją. Aišku, mes esame parlamentas ir mes turime savo poziciją ir tai yra labai svarbu kitaip nebūtų visai poreikio turėti parlamentą. Bet kita vertus, turėtumėm taip pat pasistengti užtikrinti, kad bus sutarimas šiuo klausimu. Taigi balansas čia yra labai delikatus, reikia turėti tai omenyje. Ačiū. Dėkoju. Ponas Benien, prašau. Yeah, um, just very briefly, I mean, uh... Labai trumpai. Aš prieštarauju kvotoms apskritai ir manau, kad šios rytyje jų taip pat nelabai reikia. Ir manau, kad tai yra labai mechaninė priemonė, kurią bandoma šiuo atveju taikyti dirbtinai ir man atrodo jų iš viso nereikia. Tačiau, kai išgirdau, ką sakė ponia Kornelisen, mane tai šiek tiek padrasina. Buvo nuveiktas tam tikras darbas, kalbant apie atskiras detalės, kalbant apie uh, parinkimo procedūrą. Ir matome, kad yra tokių tam tikrų nesuderintų šiek tiek prioritetų, kurie iki šiol nebuvo labai aiškus. Dėl kvotų e, grina, tokia grinoji linija būtų sunkus dalykas numatyti, grinai teisiškai gyveninti būtų labai sunku. Tačiau girdėjome, kas buvo aptarta Ir kiek aš suprantu, labiau yra bandoma e, pateikti tą idėją, kad būtų teikiami subalansuoti kandidatūrų sąrašai. Ir tiesiog, e, tiesiog yra paaiškinama, kad kandidatūrai turėtų būti parenkamos sąžiningai. Ir tai būtų, ko gero, primtinesnis požiūris, negu tiesiog pasakyti, kad reikia numatyti tam tikrus procentus ir baigta. Nes paprastai tokie dalykai sprendžiami e, ir, ir tas mechaninis kvotų taikymas nebūtų geras dalykas. Būtų pozicija tikrai mūsų nelabai palanki, jeigu taip nuspręstume. E, nes nereikėtų numatyti, ko gero, nors, kokios nors ryties atstovui tam tikro posto iš anksto, nes tai būtų nesažininga. Ir šiaip ar taip visada labai svarbu yra detalės. Ir Kai žvelgėme į tas detalės, matome, kuria kryptimi viskas juda, taip galėčiau pareikšti savo paramą tam, kas vyksta. Dėkoju. Komisijos atstovams suteiksiu žodį. Ponas Gondek ir ponė Šot yra atvykę iš Europos komisijos. Nežinau, kas norėtų iš jūsų pradėti. Prašau. Mhm. Uh, Mrs. Schott is absent. Uh, my name is Michał Gondek. Pone Šot nėra, aš esu Michael Kondak, aš esu teisininkas dirbantis Teisingumo generalinėme direktorate. Keletas pastebėjimų pirmiausia dėl teisinio pagrindo, apie kurį buvo kalbėta. Aš turiu pasakyti, kad komisija yra visiškai įsitikinusi, kad 157 straipsnis trečia jo dalis yra teisingas teisinis pagrindas. Tai yra teisinis pagrindas susijęs su lyčių lygybę ir tą yra pripažinęs ir teisingumo teismas. Ir šis straipsnis turi būti taikomas ne tik darbuotojams, bet ir savarankiškai dirbantiems asmenėms. Direktyva yra patvirtinta e, pagal šį teisinį pagrindą, taip pat ir savarankiškai dirbantiems darbuotojams ir yra teisingumo teismo byla. Teisingumo teismas nusprendė, kad valdybų nariai atitinka savarankiškai dirbančių arba darbuotojų reikalavimus pagal šio straipsnio prasme. Aš tiesiog dar kartą noriu pakartoti, kad komisija yra įsitikinusi, jog pozityvus veiksmai gali būti taikomi pagal šį straipsnį. Dar viena pastaba. Direktyvos pirmasis straipsnis apibrėžia direktyvos tikslą ir ten kalbama apie spartesnę pažangą siekiant užtikrinti lyčių lygybę ir apie pakankamą laiko tarpą. Ir taip pat užsimena apie lankstumo galimybės įmonėms. Todėl mes seksime diskusijas ir lauksime e, tų pakeitimų, kurie padės pasiekti šių dviejų tikslų - paspartinti tikslo siekimą, bet taip pat užtikrinti ir tam tikrą laiką numatytą tikslams pasiekti ir lankstumą. Ačiū. Pirmininkė, baigsime diskusiją, suteiksime žodį pranešėjai, taip pat jums buvo užduota nemažai klausimų. Dėkoju visiems už pateiktas pastabas. Atrodo, kad esama paramos, palaikymo šiam dokumentui, tačiau iškilo ir nemažai klausimų tiek dėl turinio, tiek dėl ir tarybos pozicijos. Aš visiškai sutinku su tais kolegomis, kurie sakė, kad mums reikia būti pasirengusiems kompromisui, jeigu norime, kad e, padėtis moterims taip pat ir vyrams pasikeistų ir kad šis dokumentas nedulėtų ant tarybos lentynų. Labai trumpai sureaguosiu kai kurias išsakytas pastabas. Ponas Benjon. Taip. Aš manau, kad mes būtent ir einame tą linkmę, apie kurią jūs kalbėjote. Mes kalbame ne apie kvotas. Mes nebandome numatyti moterų, kurios turėtų būti paskirtos į valdybas skaičių. Mes kalbame apie tam tikrą tikslą ir apie tai, kad reikėtų pakoreguoti procedūras taip, kad būtų galima pasiekti tikslo. Taip pat, aišku, bus atsižvelgta į galimas objektyvės priežastis, dėl kurių tikslas negali būti pasiektas o sankcijos yra taikomos toms įmonėms, kurios nedaro jokių koregavimų, kurios nededa jokių pastangų. Taigi, kalba eina apie procedūras ir procedūrų pakoregavimą. E, tas principas pasiaiškinkite, pritaikykite arba pasiaiškinkite yra taip pat reikšmingas dabar dėl teisinio pagrindo. Jūrė komitetas šiuo metu svarsto šį klausimą. Europos parlamento teisės tarnyba taip pat vertina teisinį pagrindą. Europos komisija yra atlikusi teisinį įvertinimą ir pareiškia, kad dabartinis teisinis pagrindas yra tinkamas. Taryba praėjusią savaitę pareiškė priešingą nuomonę ir dabar jau Europos parlamentas, mūsų institucija, pati svarbiausia institucija pateiks savo teisinio pagrindo vertinimą ir mes labai išsamei tą analizę išnagrinėsime. Aš tikiuosi, kad ji mus pasieks iki nustatyto termino ir turėsime galimybę ją panagrinėti ir pagalvoti, kaip pakoreguoti mūsų rengiamą nuomonę. Dabar nevykdomieji ir vykdomieji direktoriai. Mes nesiūlome iš tiesų labai stipriai išplėsti direktyvos taikymo sritį. Komisija taip pat kalba apie vykdomąjį lygį. Apie tai kalba vienoje pastraipoje. O kitose pastraipose yra akcentuojama, kad kalba eina tik apie nevykdomosius direktorius. Taigi aš nemanau, kad mes labai išplečiame praktinį direktyvos taikymo aspektą, tiesiog pabrėžiame, kad kalba eina ir apie vykdomąjį lygį nes vykdomajame lygmenyje moterų skaičius yra netgi dar mažesnis nei kad nevykdomajame. Pone Blinkevičiūtė kalbėjo apie 28 pakeitimą. Kalba eina apie įmonę, kurioje dirba mažiau nei 10 procentų moterų, kad jos turėtų būti atleidžiamos nuo direktyvos nuostatų taikymo. Taip, tokie aukšti postai įmonėse. Ir moteris neturi būti statybininkė ar šaltkalvė, kad galėtų dirbti e, įmonės valdyboje. Ir šiek tiek keista būtų atleisti tokias įmonės, bet jeigu tai yra vienintelis būdas įtikti tarybai, tai taip mes galėtume ir tam pritarti. Aš manau, kad e, atsakiau į didžiąją dalį klausimų. Taip, e, sankcijas e, mes turime dar pasvarstyti. Kai kurios valstybės narės taiko tam tikras sankcijas, ribodamos finansavimo skyrimą. Aš taip pat norėčiau pabrėžti čia, kad sankcijos nėra taikomos, kai įmonė savo valdyboje neturi 40 procentų moterų savo valdyboje. Sankcijos yra taikomos tik tais atvejais, kai įmonė visiškai nededa jokių pastangų paskirti daugiau moterų į įmonės valdybą. Lauksiu kitų tolesnių pakeitimų ir visuomet esu pasirengusi svarstyti jūsų pasiūlymus. Pirmininkė, dėkoju. Grįžkime prie pakeitimo teikimo terminų. Naujasis terminas yra gegužės 15 diena, 12 valanda. Tai yra naujasis nustatytas terminas, pakartosiu, gegužės 15 vidudienis. O tada e, komiteto posėdėje gegužės 19-20 dieną svarstysime naujosius pakeitimus ir Liepos 9 dieną mes tvirtinsime pakeitimus ir nuomonę ir tikėkime, kad e, plenarinėje sesijoje šis dokumentas bus svarstamas rugsėjo mėnesį. Ačiū visiems už diskusijas, o dabar žodį perduosiu savo kolegijai Nadijai Hirš. So, von meiner Seite erst einmal guten Morgen. Labą dieną. Ačiū, Elizabetai, kad sutiko pirmininkauti pirmai pusėčių dalį, o dabar perinam prie 15 darbotvarkės klausimą. Švietimo persvarstymas. Svarstysime ponios Gonč pranešimą. Ir Kviečiu kolegę pristatyti savo nuomonę. Nadja. E, Ačiū, Nadja. Kultūros komitetas yra pagrindinis komitetas, Katarina Nedalava yra mm, pranešėja, mūsų komitetas rengia nuomonę šiuo klausimu. Mes e, bandome parengti nuomonę iš savo pozicijos, iš savo požiūrio taško. Mm tai yra galvojame apie įdarbinamumą, galvojame apie jaunimo paruošimą darbo rinkai, bet taip pat stengiamės labai pabrėžti ir socialinės integracijos aspektus, mm, nepamiršti tų, kurie yra atskirti nuo visuomenės, kurie yra pažeidžiamoje situacijoje, kad padėtumėm ir jiem pasirenkti, kad jiem labiau sektųsi integruotis į darbo rinką. Uh, Mes stengiamės vieną vertus pabrėžti mm, bendruosius gebėjimus ir vakar komisarė Vasilijų apie tai labai kalbėjo. Tai yra ir aktyvų pilietiškumą, ir verslumą, mm, skaitmenį raštingumą, užsienio kalbų mokėjimą. Taip pat stengiamės pabrėžti saugiklius, kad būtų mm, įtraukiančios švietimo sistemos, e, užtikrinančios socialinę įtraukti. Mes norime integruoti e, Romus, migrantus, neįgaliuosius, tai yra e, pažeidžiamas grupės mes nekartą kalbėjome tais klausimais ir mes turime užkirsti kelią mm, to, tokiam. Uh, Mes turime galvoti apie tai, kaip vaikus parengti geresniam, sėkmingesniam mokymuisi vidurinėje mokykloje ir vėlesnė integracija į darbo rinką. Mes turime galvoti apie užlasinę veiklą, turime gal, jau nuo pat ankstyvo amžiaus apie ūkdymą turime galvoti. Ir mes taip pat galvojame, kad Reikia paliesti ir mokytojų rengimo klausimus, nes mokytojai turėtų e, susipažinti su skirtingomis kultūromis, e, pritaikyti savo patirtį, ką jie yra išmokę, sužinoję naujo, mokydami savo moksleivius ir studentus. Ir čia kol kas kalbame apie nuomonės pirmą projektą ir lauksime pakeitimų. Noriu tik tai paminėti, kad gavome nuomonės iš įvairių institucijų ir organizacijų, dėl, pavyzdžiui, Business Europe, jaunimo, agentūrų, organizacijų, studentų sąjungų ir taip toliau. Buvo labai įdomus susitikimas su įvairiomis organizacijomis kurios išsakė savo nuomonę šio klausimu. Tikrai buvo įdomu klausytis tų įvairių organizacijų, verslo atstovų ir jaunimo atstovų. Uh, Pagrindinis klausimas buvo, kalbant apie švietimą, kad vėliau žmogus galėtų turėti pilnavertišką gyvenimą ir būti tikrai įdarbinamas, įdarbinamumas buvo labai svarbus. E, viena vertus, e, nuomonės buvo labai įvairios, vieni sako, kad reikia gražinti tą pasiūlymą atgal komisijai pradėti nuo nulio, nes tikrai ne per, per mažai užmojų yra. Kiti sakė, kad yra tai geras pagrindas, galima toliau plėtoti šituo pagrindu mūsų pasiūlymus. Taigi, E, terminas pakeitimams pateikti yra balandžio 30 diena, tai yra lygiai po savaitės. Aš irgi norėsiu pateikti pakeitimų, nes ne viską buvo įmanoma į tą trumpą projektą sudėti. Mm, dabar galvojant apie pakeitimų svarstymą, tai bus gegužės 29-30 dienos terminas toks ir paskui birželio 20 tvirtintumėm nuomonę Aš manau, kad galime laikytis tokio tvarkaraščio, o kultūros komitete mm, šis pranešimas bus tvirtinamas tik tai rugsėjį. Taigi jie mm, kiek vėliau dirbs su šiuo klausimu nei mes, bet aš manau, kad reikia mūsų indėlį pateikti kaip galima e, greičiau, anksčiau. Tai tiek būtų dabar ir labai laukčiau jūsų pasisakymų, jūsų nuomonių. Thank you, Kinga, for your contribution. Ačiū, Kinga, už jūsų pasisakymą. Dabar ponas Bekas. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ganz... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Norėčiau pasveikinti taip pat ir šešėlinius pranešėjus ir kultūros komitete, ir mūsų komitete. Ir norėčiau Jums pasiūlyti vieną tokią mintį. Manau, kad komisijos iniciatyva buvo primta visiškai palankiai, nes jis savalaikė. laikė Ir dabar kyla klausimas, ar mes esame pakankamai novatoriški ar ne. Tiesiog tas klausimas neturėtų šiuo metu kilti. Manau, kad dabar turime ruoštis ateičiai ir turime padėti pagrindus tam. Kai kalbame apie mūsų vaikų gebėjimus, pirmiausia turime susitelkti prie to, ko jos mokyti, kad jie paskui galėtų rasti darbą. Džiaugiuosi, kad pranešėja kalba ir apie jaunimo gerbuvį, jų gerą savijautą. Puiku, kad skiriamas toks dėmesys, toks vienodas dėmesys jaunimo gerai savijautai ir e, žinių lygiui. Norėčiau taip pat priminti ir profesinį mokymą. Profesinis mokymas yra tas rytis, kur labai svarbu gyti reikiamą kompetenciją, pasirenkti profesijai. Ir taip pat e, svarbu mokyti jaunuolius to, kad jie galėtų paskui rasti darbą. Puiku, kad komisija įtraukė šią idėją į savo siūlymą. Aš pateikiau pakeitimų ir iškėliau tam tikrų naujų dalykų, turiu tai pripažinti. Um, Kai dėl aktyvaus pilietiškumo, man tai nėra labai aiški savoka, man sunku tai suprasti, bet galbūt aš tiesiog ne visai suprantu, kas ir kaip, ir turiu tiesiog padirbėti, kad savo kai kurios dalykus išsiaiškinčiau. Aš taip pat manau, kad e, Romų mažumų klausimas yra paminėtas visiškai teisingai ir pagristai. Manau, kad yra svarbu kalbėti apie visas mažumas, ne tik apie Romus, ir siūlymą šio linkme remiu. Kai dėl kalbinės kompetencijos. Viena vertus tai yra dominuojantis klausimas. Jis turėtų būti labai anksti įtrauktas į švietimo programas. Turime e, didesnį dėmesį skirti būtent šios kompetencijos formavimui, nes tai yra labai svarbu tolesniam jaunų žmonių mokymuisi. Mano supratimu yra ir dar vienas aspektas, kuriam turime skirti ypatingą dėmesį. Tai pernelyg mažai kartais yra minima ir, ir nagrinėjama. O būtent mokytojų mokymas yra tas dalykas, kuriuo reikėtų domėtis labiau. Mums tiesiog trūksta tam tikrų mokytojų švietimo koncepcijų, programų sudarimo. Turime padaryti viską, kad mūsų vaikai gebėtų sekti tas programas, kurios jiems siūlymos, kad sugebėtų mokytis pagal jas tiek ar jie būtų mokomi skaityti, ar jie būtų mokomi tam tikrų techninių dalykų. Techninių galimybių turime labai daug šiandien, tačiau jos pernelyg menkai naudojamos. Gaila, kad taip yra. Ir man atrodo, tos mūsų turimos technikos yra puikios naujos galimybės švietimui. Kai dėl mokytojų švietimo norėčiau, kad tam būtų skirtas ypatingas dėmesys, kad visi tai atkreiptume dėmesį. Tai svarbu ir jauniems žmonėms, ir jauniems mokytojams. Labai svarbu, kad jauni mokytojai būtų susipažinę su šiandien egzistuojančiomis naujomis technologijomis. Ta turime papildomai pabrėžti ir turime mokyti taip pat mokytojus ir tą naujų technologijų linksme. Dar kartą ačiū pranešėjai už atliktą labai didžiulį darbą. Ačiū. Thank you. Um, next... Dėkoju. Dabar Marian Harkin. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano kolegės ponės Hosmanovos nėra, todėl aš tiesiog perteiksiu jos nuomonę dėl šio pranešimo. Ji pirmiausia sveikina pranešėją, ponė Goms, dėl parengtos nuomonės projekto, tai yra geras pagrindas tolesniam bendram darbui. Pirmasis ES 2020 strategijos tikslas yra padidinti užimtumo lygį iki 75 procentų. Yra ir kitų tikslų, pavyzdžiui, e, ankstyvo iškritimo iš mokyklos e, sumažinimas atsižvelgiant į finansinę krizę ir į tai, kad būtina stiprinti ES ekonomikos augimą. Švietimas čia yra labai svarbus. Viena vertus, švietimas turėtų būti kaip galima labiau prieinamas ir lygus vienodas. Mes turime pagalvoti, kaip išlaikyti e, mokinius mokyklose, turime pagalvoti, kaip padaryti mokyklas patrauklesnės ir kaip pridarinti mokymo programas prie poreikių. Tai yra labai svarbu, kalbant apie mažumų ir imigrant, e, apie mažumų vaikus, mažumų grupių vaikus ir imigrantų integravimą į mūsų visuomenę. Taip pat reikia siūlyti galimybės e, E, studentams, e, besimokantiems aukštesnio lygio e, institucijose. Reikia pasvarstyti, kaip pagerinti paskolų teikimą studentams. Taip pat reikia pagalvoti apie tam tikras pagalbos priemonės studentams besimokant. E, kitas dalykas yra tam tikras perėjimas nuo universitetinio išsilavinimo prie darbo rinkos. Turime pagalvoti apie visas suinteresuotas pusės - švietimo institucijas, studentus, darbdavių organizacijas ir taip toliau. Mums būtina skatinti ir pagalbą mokytojams pagal paskutinio ataskaitą, kuri buvo pateikta 2012 metais, ją atliko ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, mums kyla problemų dėl gyventojų senėjimo, dėl to, kad nėra paskatų e, švietimui populiarinti. E, aš manau, kad reikėtų skatinti ES finansinių lėšų skirimą švietimo institucijoms, kad jos galėtų visiškai pasinaudoti joms prieinamomis lėšomis. Dėkoju, Marian. Ar komisija norėtų pasisakyti? Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Klaudija Černilioga iš Europos komisijos švietimo ir kultūros direktorato. Aš labai norėčiau padėkoti jūsų komitetui ir pranešėjai parengus šį nuomonės projektą. Labai glaustas projektas, labai tikslus. Mes labai džiaugiamės tuo, kad yra kalbama apie investicijų į švietimo sritį didinimą. Kaip žinia, tokios investicijos visuomet atneša teigiamą gražą. Aš taip pat noriu padėkoti e, už tai, kad jūs minite universalius gebėjimus, visą jų spektrą, o jie užtikrina daugiau galimybių įsidarbinti vėliau ir gyventi geresnį gyvenimą. Taip pat e, yra, eina kalba apie profesinio gyvenimo ir asmeninio gyvenimo suderinimą, tai yra labai svarbu. Taigi dėkuoju už visų šių aspektų paminėjimą. Tiesiog norėčiau Jums pranešti, kad Liepos e, mėnesį bus pradėta stažuočių e, programa kurios tikslas yra užtikrinti bendradarbiavimą tarp švietimo institucijų ir darbdavių, kad būtų galima duoti e, studentams daugiau patirties ir dėkoju už tai, kad paminite investicijų į mokytojus, jų rengimą klausimą. Mes norime padėti mokytojams. E, mokytojai nuolat susiduria su naujais iššūkiais, jiems reikia naujų kompetencijų, naujų įgūdžių Taip, pradinis mokymas, testinis mokymas yra svarbus, tačiau mes turime užtikrinti, kad mokytojo profesija būtų patraukli, nes mums šios profesijos atstovų reikės dar labai ilgai. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Aš dabar suteiksiu žodį dar kartą Kingai. Prašom. Labai ačiū. Ačiū už išsakytus komentarus būtent siekiau, kad projektas būtų glaustas, bet aš tikiuosi, kad galėsime pridurti daugiau aspektų į jį per pakeitimus. Labai džiaugiuosi, kad panas Becker e, šešėlinis pranešėjas ir kultūros komitete, tai reiškia, kad galėsime palaikyti puikų bendradarbiavimą ir su pagrindiniu komitetu. Taip pat e, galime pakalbėti apie aktyvų pilietiškumą ir e, tas aspektas, mano manimu, yra vienas iš svarbiausių socialinės įtraukties aspektų. Jeigu mes parengsime jaunimą, kuris šiaip jau galėtų būti jau tame kelyje, kuomet jau jie, jiem grėstų mokyklos nebaigimas tai tikrai reikėtų tų priemonių, bet aš galėsime vėliau apie tai pakalbėti. Apie mažumas, jeigu kalbame apie migrantus, neįgaliuosius, tokius jaunus žmonės, kuriems reikia pagalbos tame kelyje vėliau, kad jie sėkmingai galėtų mokytis ir po to sėkmingai susirasti darbą darbo rinkoje. Pone Marian Harkin, aš taip pat noriu labai padėkoti už tai, kad jį pabrėžė, kad e, švietimas turi būti prieinamas, bet taip pat ir patrauklus. Ir patrauklus ne vien tik tai jaunimui iš vidurinės klasės, bet ir tiems, kurie gal nelabai patinka lankyti mokyklą, mokytis Jūs taip pat paminėjote paskolas ir stipendijas. Tai yra vis svarbiau visose valstybėse narėse, daugumoje bent jau jų, kadangi krizė sudavė labai didelį smūgį, labai padarė didelį poveikį šeimų finansinėms galimybėms ir taip pat ir mokykloms komisijai. Mes tikrai stengiamės pabrėžti tą padidintą investicijų lygmenį. Aišku, tai galėtų būti bendra atsakomybė, tiek privatus, tiek uh, valstybinis sektorius galėtų čia dalyvauti. Aišku, būtų klausimas, kaip pasidalyti tą atsakomybę, bet aš esu tikrai įsitikinusi, kad tai yra labai svarbi investicijų sritis, ji labai reikalinga ES. Jūs taip pat minėjote ir jaunimo autonomiškumą. Uh, Mm, gal tai ne tiek švietimas mm, apimtų, bet aišku, tai yra irgi labai svarbus tikslas, kad švietimas būtų geras, stiprus. Taip pat mokytojų rengimas yra labai svarbus, jeigu turėtumėm gerus mokytojus, tai tikrai labai išspręsų daug problemų. Ir dabar um, ačiū Jums dar kartą ir toliau stengsimės dirbti kartu. Ačiū, Kinga. Jūs jau paminėjote tvarkaraštį, aš tik priminsiu, kad uh, Balandžio 30 vidutinis yra pakeitimų pateikimo terminas, pakeitimai bus svarstomi gegužės 29-30, po to kompromisai bus svarstomi birželio 19, o tvirtinamas bus šį dokumentas birželio 20 užimtumo komitete. Dabar galime jau pereiti prie kito darbo atverkės punkto, tai bus bendros diskusijos dėl 16 punkto, tai yra reglamentas dėl medicinos prietaisų, 17 mm, punkto kartu vyks diskusijos dėl diagnostinių medicinos prietaisų in vitro, mm, turime pasiūlymą dėl parlamento tarybos reglamento, dėl medicinos prietaisų ir mūsų Pranešėja žimtumo komitete yra Edita Strela, pranešėja yra pateikusi ir 14 pakeitimų, mm, pasiūlytai direktyvai ir 8 pakeitimus mm, in vitro medicinos prietaisams. Pane Strela, žodis jums. Uh. Como é sabido, a Comissão de Fundo é a Comissão do Ambiente. Uh, E, aš... Kaip žinome, aplinkos komitetas yra pagrindinis komitetas. Šis pasiūlymas atsirado dėl to skandalo su krūtų implantais padirbtais. Tai palėtė dešimtis tūkstančių moterų Europoje ir visame pasaulyje. Mm, tai taip pat reiškia, kad pacientų uh, vartotojų pasitikėjimas buvo pažeistas. Tai yra žmonės, kurie kasdien naudoja medicinos prietaisus, todėl pasitikėjimas yra labai svarbus. Užimtumo komiteto įgaliojimai yra labai riboti šioje srityje, tad požiūris būtų toks. Stengsime pagerinti darbuotojų ir naudotojų tų prietaisų saugą ir sveikatą. Taigi siūloma keisti direktyvą, kuri galioja dabar, atsižvelgiant ir reglamentus, atsižvelgiant į mokslinius pasikeitimus, tą pažangą, kuri vyko pastaraisiais keliais metais. Taip pat stengiamas išspręsti tą susirūpinimą, kuris kilo dėl to sukčiavimo atveju, dėl viso to, kas įvyko, dėl tų uh, krūtų implantų. Uh, Toliau 71 komisijos pasiūlymo punktas sako, kad reglamento tikslas yra garantuoti aukštą kokybės ir saugos standartą medicinos prietaisų ir tokiu būdu užtikrinti, kad būtų tikrai aukšto lygio mm, saugos ir sveikatos standartas taikomas pacientų apsaugai. Mm, Taigi bendri reikalavimai dėl saugos, dėl naudojant medicinos prietaisus nustatomi. Aš e, priedo aštuntame punkte aš pasakyta, kad prietaisų gamybos procesai turi būti tokie, kad iki minimumo būtų sumažinta infekcijos rizika pacientams, e, prietaisų naudotams ir trečiosiams šalims. Taip pat tame pačiame priedė kalbama apie tai, kaip tie prietaisai, e, jų dizainas galėtų prisidėti prie um, pacientų ir kitų asmenų rizikos sumažinimo. Medicinos prietaisus dažniausiai medikai naudoja ligoninėse, tačiau medicinos prietaisai gali būti naudojami ir kitose kontekstuose. Pavyzdžiui, ilgalaikės slaugos įstaigose, kalėjimuose ir kitur. Uh, Taigi turime galvoti apie medikų apsaugą, mes taip pat turime galvoti ir pagalbinių darbuotojų apsaugą, tai yra tų, kas dirba, pavyzdžiui, atlieka valymo, tvarkymo paslaugas, skalbyklose dirba ir taip toliau. Pagrindiniai direktyvos tikslai būtų yra tokie, kaip sakiau Ir aš stengiausi sieti mm, saugos tikslus su mm, tuo bendru indėliu į saugesnės, sveikesnės darbo aplinkos kūrimą. Ir labai svarbu kalbėti apie dabar galiančius e, teisės aktus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos darbe. 2010 m. reglamentas 32 Taip pat reikia nepamiršti ir šokų rizikos ligonėje, infekcijų rizikos ligonėje, sužeidimų rizikos, um, naudojant medicinos prietaisus. Kalbant apie medicinos prietaisus, tokie um, paprasti dalykai, kaip kad pavyzdžiui kliuojamas pleistras, uh, iki labai um, uh, uh, išmanių, sudėtingų medicinos prietaisų skirtų gelbėti pacientų gyvybę. Yra, viskas yra labai svarbu, nes visa tai gerina gyvenimo kokybę. Labai svarbu, kad visi šitie prietaisai atitiktų saugos sveikatos e, reikalavimus ir, aišku, taisyklės turi būti aiškesnės, skaidresnės jomis turi būti atsižvelgta į mokslinę, technologinę pažangą, pasikeitimus atsižvelgta į komisijos pasiūlymus ir aplinkos komiteto pasiūlymuose, tai aš manau, kad ir mūsų nuomonė į tai turėtų būti atsižvelgta taip pat. Dėl pakeitimų pateikimo termino reikia pasakyti, kad tai yra balandžio 27 diena. Mm, labai lauksiu kolegų pasisakymų. Aš jau esu gavus tam tikrų kolegų nuomonių, kurias analizuoju. Mm, aišku, paskui pateiksiu mm, naują projektą, nes būtina užtikrinti, kad užimtumo komiteto nuomonė būtų tinkama atspindėta. Ačiū. Ah, okay. Thank you for your contribution. Dėkoju už Jūsų pasisakymą. Marian Harkin yra kita kalbėtoja, prašau. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you to the Rapporteur. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Pritariu tam, ką sakė pranešėja, nes sveikata ir saugumas yra šio pasiūlymo šerdis. Suprantu, kad mes turime kalbėti ne tik apie gydytojus ir slaugytojas, kurie pirmiausia susiduria su medicinos įranga, bet taip pat turime kalbėti apie pagalbinius darbininkus, apie kitus asmenys, kurie susiduria su ta įranga. Ta, aš pritariu pakeitimui penktam, numeris penki ir aštuoni. Ir kalbant apie sveikatą ir saugą, pranešėja irgi pasakė tokį dalyką, kuriam galiu tik pritarti. Būtina užtikrinti geresnę apsaugą e, medicinos ir ties darbuotojams. Pavyzdžiui, turi būti vakcinuojami, būtina, kad jie turėtų tokias technologijas, kurių dėka galėtų išvengti dūrių adatomis ir panašiai susižeidimų aštriais daiktais. Aš tikrai remsiu visus e, pakeitimus susijusius su šiais dalykais. Turiu dėl septinto pakeitimo klausimą pranešėjai Pasak komisijos siūlymo, valstybės narės turi tarpusavį koordinuoti, kaip vystyti standartus e, susijusius su e, rimtų incidentų prevencija. E, pranešėjas siūlo, kad valstybės narės taip pat palaikytų ir kitokį formatą, kurių, de, kurio dėka būtų galima užkirsti kelią rimtiems medicinos incidentams. Man atrodo, kad centrinės duomenų bazės sukūrimas yra vienas iš esminių siūlymų. Kol kas valstybės narės turi skirtingas elektroninės sistemas. Reikėtų, kad ta sistema taptų integruota, tai būtų labai svarbus viso. Tai būtų labai svarbi viso proceso dalis. Norėčiau išgirsti, ką pranešėjo konkrečiau mano šio klausimu. Ar reikalingos dar kokios nors kitos sistemos? Manau, kad ne tik sveikatos sektoriaus darbuotojai ir pacientai gali patirti e, tokius incidentus, būtina saugoti ir visus kitus e, ir numatyti reikiamas taisyklės nacionalinių lygmenių. Ir manau, kad tai yra iš tikrųjų būtina, nes, kaip sakė pranešėja, viena iš priežasčių, kodėl mes e, nagrinėjome šį siūlymą, yra m, mm, viena iš tų priežasčių buvo tas PIP krūtų implantų skandalas. Ir tai galėjo atsitikti. Tai atsitiko nepaisant to, kad nacionaliniu lygmeniu buvo priimti reikiami teisės aktai, bet būtina koordinuoti veiksmus ir tarp atskirų valstybių narių, kadangi dažnai tie skandalai peržengia valstybių sienas. Dar turiu klausimą dėl apibrėžimo, kuris neturi nieko bendro su dabartiniu pranešimu. Tiesiog reikėtų apibrėžti, kas yra kas yra medicinos prietaisai. Ir e, reikėtų aiškiai žinoti, kas yra medicinos įranga, kas yra medicinos prietaisai ir kaip ir kada jie naudotume. Aš norėčiau paklausti, koks tai galėtų, ar egzistuoja toks apibrėžimas, jeigu ne, toks turėtų atsirasti. Ir Tiesiog tai būtų klausimas komisijai, norėčiau užgirsti komentarą apie tai. Ačiū pranešėjai už tai, kad e, taip gerai apžvelgė pranešimo esmę, kad išvelgė apie ką mes čia pirmiausia turime susitarti. Ačiū. Dėkuoju, Marian. Dėkuoju, Marian. Daugiau komiteto narių norinčių pasisakyti nėra, taigi galiu suteikti žodį komisijos atstovams. Ponas Panu, prašau. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju gerbėmiems parlamento nariams, kurie dirba ties šiuo klausimu ir dėkoju pranešėjai, kuri rengia pranešimą ir parengė tokį dokumentą, kurį mes labai vertiname, nes ten yra daugiausia kalbama apie darbuotojų sveikatą ir saugą. Taip pat kalbama apie teisės aktų taikymos rytį. Mums labai svarbu šiandien buvo išgirsti jūsų pastebėjimus, pirmasias nuomonės. Mes labai vertiname e, šį susitikimą ir tai yra gera darbo pradžia. Kaip jūs, ponė pirmininkė ir gerbėmieji nariai, matote, e, mes matome, kokie yra pagrindiniai tikslai. Mums būtina sustiprinti e, ne tik pacientų, bet ir medicinos prietaisų naudotojų ir kitų asmenų sveikatą ir saugą. Ir aš labai džiaugiuosi pranešėjos išsakytomis mintimis ir kitų parlamentarų pasisakymais. Būtina apsaugoti visus asmenys, kurie naudoja medicinos prietaisus. Mes džiaugiamės, kad jūs kalbate apie tai, kad būtina konsultuotis su pacientų organizacijomis ir sveikatos apsaugos organizacijomis mes tą jau darome, mes visuomet vykdome tokias konsultacijas ir mes galime ir toliau diskutuoti, kaip tą išplėsti ir kaip tą įtraukti į šiuos pasiūlymus. Tai yra esminis dalykas, priimant sprendimus, tik tokiu būdu mes galime patvirtinti teisės aktus, kurie būtų praktiški ir kurie nepadidintų dar didesnės naštos ir kurie leistų padidinti pacientų sveikatą ir saugą. Kalbama apie e, darbą koordinavimo grupėse, į kurių sudėti įeina pacientų organizacijų atstovai ir sveikatos apsaugos organizacijų atstovai. Dėl e, sveikatos ir saugos mes manome, kad būtina laikytis nustatytų reikalavimų. E, medicinos prietaisų srityje mes pritarėme visiškai šiam principui ir būtų labai naudinga išsiaiškinti, kokie yra geriausi teisiniai būdai užtikrinti, kad šių reikalavimų laikomasi. Kalbant apie klinikinius tyrimus arba intervencinių priemonių taikymą, kaip žinia, ši tema yra plačiai taikoma, e, e, svarstoma, mes nagrinėjame ir kitą dokumentą susijusi su klinikiniais tyrimais ir komisija E, svarsto šiuos pasiūlymus ir mes spręsime kartu su kitais e, su kitomis institucijomis dėl šių dokumentų tvirtinimo. Prieš pereidama prie konkrečių klausimų, aš noriu pasakyti, kad mums yra reikalinga jūsų pagalba, jūsų parama, kad būtų galima baigti dėrybas ir diskusijas dėl šio pasiūlymo dabartinis metas yra labai svarbus. Iš komiteto ir pranešėjos e, supratau, kaip svarbu yra sustiprinti saugą ir sveikatą. Taigi tai yra bendras mūsų interesas. Mes turėtume dabartinės kadencijos metu patvirtinti šį teisės aktą, taigi pasinaudosiu progą ir paprašysiu jūsų paramos. Ir dabar dėl konkrečių klausimų, dėl apibriešties. Aš manau, kad apibrieštis yra labai plati, ji apima abu elementus, apie kuriuos kalbėjote. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad abu elementai būtų įtraukti į medicinos prietaisų apibriešti. Toks yra mūsų ketinimas. Aš tikiuosi, kad mūsų pozicija dabar yra aiškesnė. Jeigu bus kitų klausimų, aš esu pasirengusi atsakyti juos, bet aš dėkoju pranešėjai už labai konkrečią, labai gerai parengtą poziciją. Pirmininkė, dėkoju, suteiksiu žodį pranešėjai. Prašom. Obrigada, senhora Presidente. Eu gostaria de agradecer à colega. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Harkin už išsakytą paramą ir pasiūlymus dėl teksto sustiprinimo ir tų pakeitimų, kuriuos esu pateikusi, sustiprinimą. Dėl septinto pakeitimo. Reglam, pasiūlymui dėl reglamento dėl medicinos prietaisų. Ehm, valstybės narės gali turėti kitas sistemas pranešti apie pavojingus atvejus. Ne visi vis tik tai e, naudotojai e, turi galimybę prieiti prie interneto. Ir e, taip pat žinome, kad yra tam tikros praktikos kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, skundai kai kuriuose valstybėse narėse teikiami skirtingų būdų, taigi tarp valstybių narių yra skirtumų. Uh, dėl skundų pateikimo ir aš manau, reikėtų išlaikyti ir to, išsaugoti ir tuos tradicinius skundo pateikimo būdus. Bet aišku, reikėtų tam tikro standartizuoto varianto, kaip pateikti ataskaitas apie tokius skundus ir incidentus. Kuo daugiau yra galimybių ir būdų piliečiams um, pateikti skundus, tuo geriau. Tai aš manau, kad reikia išlaikyti ir tuos tradicinius metodus. Toliau septintas pakeitimas in vitro diagnozavimo prietaisų direktyvos pas, pasiūlymui. Žinau, kad jau yra tokią komisijos praktiką, kad yra konsultuojamasi su pacientų asociacijomis, medikų asociacijomis, bet manau, kad ne per daug būtų dar ir pačiame tekste dokumento tai pasakyta. Tai aš manau dar labiau sustiprintų egzistuojančią konsultacijų praktiką. Reikia nepamiršti, kad yra konsensusas ir parlamente, ir šiuo klausimu, dėl tų pasiūlymų, tai aš tiesiog norėčiau padėkoti visiems, kas kalbėjo už išsakytą paramą. Thank you, thank you for you. Ačiū, ačiū už jūsų darbą, ačiū už kolego pasisakymus. Taigi pakeitimų pateikimo terminas tai yra balandžio 25 diena, 5 valandą, o patvirtinsime užimtumo komitete birželio mėnesį. Šios pasiūlymus dabar galime darbo tvarkėje savo sugrįžti prie šešto punkto. Ir tai bus diskusijos dėl minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų aps apsaugant darbuotojus nuo fizikos veiksnių. Pone Maran Šartie mums papasakos apie pakeitimą pasiektą kovo 27 dieną šio klausimu su taryba per pirmąjį svarstymą. Pone Maran Šartie, žodis Jums. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Na štai, pagaliau trilogas, kuriuo galima džiaugtis, kadangi jis buvo užbaigtas labai greitai. Galiu pasakyti, kad užteko vieno trilogo posėdžio ir mums pavyko pasiekti sutarimą e, prieš tai surengus koordinavimo susitikimą. Noriu padėkoti visoms frakcijoms, kadangi suprantu, kad tas darbas su mūsų komiteto tarnybomis, joms noriu labai nuoširdžiai padėkoti. Taigi mes su, dirbome su mūsų komiteto su įvairiomis struktūromis gal pusantrų metų rengdamiesi šiai temai. Visos frakcijos ir jų administracija buvo įsitraukę į tai ir komitete balsavus sulaukėme labai e, aiškau, aiškių įgaliojimų deryboms Ir mums pavyko pateikti trilogę labai tvirtą ir vieningą poziciją. Gruodžio 6 komitete balsuota buvo ir mes buvom gavę tos dėrybų įgaliojimus. Ši nauja direktyva e, ištaisys 2004 metų direktyvą, jūs turbūt tai prisimenate, nes ta senoji direktyva nebebuvo pakankama, ji nebeapėmė tam tikrų tyrimų. Ir taip pat ta senoji direktyva draudė naudoti rezonanso tyrimus. Taigi siūlymas labai subalansuotas, numatytos naujos ribinės vertės, pripažintos tarptautinių lygmenių. Europa e, yra pradininkė tarptautinių normų harmonizavimų šioje srityje, tarptautinių standartų harmonizavimo. Naujoji direktyva leidžia numatyti e, išimtinius atvejus, kai leidžiama, kai leidžiama šiek tiek didesnė apšvita, kitaip tariant, darbuotojų sveikata yra įvertinama visais atvejais, tačiau taip pat atsižvelgiama ir į tam tikrus išimtinius atvejus bei numatomos atsargumo priemonės. Mes jų ėmėmės tų atsargumo priemonėm, nes e, įpareigojame darbdavius nuolatos riziką vertinti ir teikti informaciją darbuotojams apie riziką, su kuria susidurėma. Taigi mūsų nauja direktyva leidžia sukurti e, tam, tikrus, nau, tam tikrą naują duomenų bazę ir tuo būdu mes galėsime geriau stebėti magnetinius laukus, jų poveikį ir Taip, tuo būdu galėsime sukaupti naujos informacijos apie juos. Rizikos vertinimas gali būti skelbiamas viešai, tai yra svarbus žingsnis pirmin. Direktyvoje nekalbama apie ilgalaikį elektromagnetinių laukų poveikį, tačiau kadangi mes ėmėmės atsargumo priemonių tą informaciją iš ankstinę surinkti, tai tuomet žinosime, kad numatytas yra tas informacijos rinkimas, tai paskui žinosime e, iš karto, koks tas ilgalaikis poveikis galėtų būti pagal surinktus duomenis ir prieikalų esant galėsim teikti naujus teisės aktus. Labai džiaugiamės, kadangi visos politinės frakcijos randa savo artimų dalykų mūsų siūlyme, padarėme viską, kad tai būtų, kad visiems šis siūlymas būtų priimtinas ir mes taip pat labai ryštingai pasisakėme už labai tvirtą ir aiškę direktyvos įgyvendinimo datą. Mes darome viską, kas įmanoma kad perkelimų nacionalinės teisės nuostatas tas būtų kuo ankstesnė, kad tai vyktų kuo greičiau. Kitaip tariant, treji metai nuo direktyvos įsigaliojimo tas perkelimas į nacionalinę teisę turi įvykti valstybėse narėse, tai turėtų būti 2016 metų Liepos 1 diena. Tai yra ta data, kur, nuo kurios direktyvą privalės taikyti visos valstybės narės. Tam reikia, kad mes savo poziciją priimtume kuo greičiau ir Tai reiškia, kad Europos parlamentas turi balsuoti dėl savo pozicijos 2013 metų birželį. Visos administracinės priemonės jau buvo įgyvendintos, kad šio plenarį posėdžių metu galėtume balsuoti. Paskui Europos parlamento nuomonė bus vertinama taryboje, bus tvirtinama taryboje. Reikėtų, kad direktyva pasirašytų teisės aktų leidimo abi institucijos ir kad būtų paskelbta e, biuletenyje ES iki Liepos pirmos dienos. Taigi šios dienos diskusijų tikslas yra e, balsuoti šiandien po pietų dėl šio siūlymo. Buvo pateikta nauja 70 straipsnio versija, tai yra trilogo rezultatas, mes visada jums teigiam informaciją, kaip tas trilogas vykto, vyko ir manau, kad jūs visą informaciją turite šiandien balsuodami mūsų paremsti. Ačiū, ponė pirmininkė. Merci, Elizabet. Um... Ačiū, Elizabet. Kitas kalbėtojas yra kolega Serkas, prašau. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En nombre de la... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasisakysiu už Siu, už kolegę, kuri dabar yra trilogija. Tai Elizabetą norėčiau perduoti sveikinimus mūsų e, visų vardų ir jos vardų už puikiai atliktą darbą. E, viso to ilgo darbo metu buvo palaikomi puikūs ryšiai. Ir iš tikrųjų tas trilogas pats buvo sėkmės istorija. Visą tai galiu vykti dėl to, kad ponė pranešėja rado subalansuotą atsakymą iškeltus klausimus, buvo apžvelgtos visos nuomonės, į visas atsižvelgta, nes tai yra teisėkūros procesas ir mes galime suprasti, kad e, visi gali turėti teisėtų lūkesčių vienokių ir kitokių, tad labai svarbu yra surasti reikiamą pusiausvyrą tarp jų. Tavo vykdomas demokratinis dialogas buvo tikrai sklandus, geras, visi turėjo galimybę pristatyti savo nuomonę, o paskui buvo sėkmingai ieškoma bendro vardiklio tai tau pavyko, o paskui tau pavyko priimti labai ryštingą sprendimą dėl dokumento sąrangos. Iš tikrųjų, visa tai buvo labai svarbu, kad visi aiškiai išdėstytų savo mintis, kad žinotume, kada, kas bus užfiksuota dokumente, kada jis bus e, e priimtas, kada jis bus įgyvendintas ir panašiai. Be abejo, matome, matėme, su kiek entuzijazmo buvo dirbta, tad galime tik pritarti balsuodami šiandien po pietų. Trialogė darbas buvo atliktas iš tikrųjų puikiai ir tikiuosi, kad taip pat greitai ir sklandžiai dirbs ir Europos visas parlamentas ir kad 2016-ųjų tavo minėta data e, tas, e, ta direktyva įsigalios. Na štai, kai dirbama remintis draugišką atmosferą, sveiku protu, viskas vyksta sklandžiai. Ačiū. Um, next... Ačiū. Marian Hakim dabar. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jos labai veiksmingą e, šio dokumento tvarkymą. Taip pat sutinku su ponu Serkas, viskas vyko labai demokratiškai, pranešėja apgynė parlamento poziciją, ypatingai tą klausimą, kuris yra susijęs su ilgalaikiu poveikiu ir taip pat su nukrypti leidžiančiomis nuostatomis ir taip pat užtikrinant visų darbuotojų sveikatą ir saugą. Dėl perkelimo datos pranešėjai pavyko sutarti dėl kompromiso. Iš tiesų, pripažinsiu, darbas buvo sunkus. Reikėjo labai daug pamastyti, reikėjo labai daug ryšto pademonstruoti ir, kaip matau, pranešėja puikiai pasidarbavo ir pasiekė puikaus rezultato. Okay. Um, I give the, back, the floor back. Dabar suteiksiu žodį poniai, mada, e, poniai Šartie. Merci, madame la prezidente. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėjau dar kartą labai nuoširdžiai padėkoti kolegoms, kurie pasisakė. Turiu pasakyti, kad tai buvo ta darbo grupė, kuri veikia labai sklandžiai. Šešėliniai pranešėjai buvo aktyvūs, supratingi, atviri ir norėjo dirbti. Dėkoju Marianai Harkin, poniai Rapti, Džordžios Tusos, e, poniai Makintai taip pat, nes mes niekada nebūtumėm galėję atlikti tokio darbo taip sklandžiai, be to visų atvirumo, kurį parodė visi šešėliniai pranešėjai. komiteto sekretoriatas mums taip pat labai daug padėjo. Sulaukėme labai daug paaiškinimų iš vairių ekspertų. Tai buvo iš tikrųjų labai svarbus dalykai, kad mes gerai suprastume mūsų aptariamo klausimo problematiką. Taip, Alejandra, iš tikrųjų, tekstas yra subalansuotas. Mes norėjome nuolatos keistis informaciją, niekas informacijos neslėpė vieni nuo kitų, viskuo dalyjomės ir tai buvo labai svarbu. Dabar, baigiantis darbų prie šios direktyvos, manau, kad galim pasakyti, kad galim visi kartu didžiuotis tuo, ką padarim, nes darybų metu pasiekėme viską, ko norėjom, tiek dėl darbų tvarkaraščio, tiek dėl darbuotojų informavimo, tiek dėl e, darbuotojų sveikatos apsaugos, tiek dėl išimčių. Dar kartą nuoširdžiai visiems dėkoju ir tikiuosi, kad šiandien popietę visi balsuosim sklandžiai, kad tas balsavimas vainikuos visą tą mūsų atliktą iki šiol darbą. Ačiū. Thank you so much. Um, Labai ačiū, kaip ir sakėte, balsuosime komitete šią popietę, o plenarinėme posėdėje balsavimas yra numatytas virželio mėnesį. Dabar galime perėti prie kito darbo atvarkės klausimo, 14. Klausimo pranešėjas yra ponas Deutsch, jis jau atvyko, taigi mes galime kalbėti apie inovacijas vardant varaus augimo bioekonomikos Europai. Mes gavome 27 pakeitimus ir suteiksiu žodį ponui Deutsch. Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, először is. Gerbiami kolegos, pirmiausia leiskite padėkoti už šią galimybę atvykti šiek tiek vėliau į posėdį, kadangi teko balsuoti biudžeto komitete. Būtent dėl to savo dalyvavimo posėdėje čia turėjau šiek tiek pavėlinti. Kaip, kadangi ponė pirmininkė jau pristatė, apie ką kalbėsiu, dabar iš karto norėčiau aptarti tos 27 pakeitimus. Mūsų nuomonė bus, bus perduota taip pat kitam komitetui, Envi, kuris yra kompetentingas komitetas iš esmės. Bus kalbama apie bioekonomiką Europoje, apie tvarę plėtrą. Mano nuomonės e, projekte pirmiausia yra susitelkiama prie to svarbaus vaidmens, kurį vaidina bioekonomika. E, tvariai naudojant mūsų resursus ir naudojant neiškastinį kūrą. Kaip paminėjo ponė pirmininkė, 27 pakeitimai buvo kolegų pateikti. EPP, socialistai ir ALDE buvo frakcijos tiekusius pakeitimus. Tai štai, kolegos, kurie pakeitimus pasiūlė siekė sustiprinti kai kuriuos, mano nuomonė, išdėstytus aspektus, remiantis dalykais, kurį paminėti strategijoje ES 2020. Buvo minimi tokie dalykai kaip žalesis ekonomikos augimas, kaip galimybių padidinimas kurti darbo, žalesis, kurti darbo vietas žaliosios ekonomikos rytyje. Taip pat e, remtis labiau neiš kas iškastinę, neiškastinių kūrų reiškia, kad yra vystoma bioekonomika. Aš kai kurios siūlymus buvau iškėlęs jau ir pats. Tie siūlymai pakeitimų, kuriuos pateikė kolegos, turi tikslą pasiūlyti e, daugiau išvestinių produktų pagamintų iš medžio ir kitų medžiagų. Ir taip pat siekiama sukurti daugiau darbo vietų jaunimui bioekonomikos rytyje. Taip pat svarbu dar žengti pirmyn, siekiant, kad bioekonomika būtų ekologiška. Svarbu, kad Lietuvoje bioekonomika nenukentėtų aplinka. Vienas iš kolegų siūlo panaudoti Europos socialinio fondo lėšas investicijoms į švietimą visą gyvenimą ir siūlo, kad būtina, kad 25 procentai tų lėšų būtų skiriami. Svarbu, kad būtų numatytas reikiamas, reikiamas lankstumas kiekvienoje valstybėje narėje, nes darbo vietas kurti yra labai svarbu, tačiau darbo vietų kūrimas turi vykti ne tik švietimo keliu, yra taip pat būtina sugebėti vystyti infrastruktūrą ir infrastruktūrą E, infrastruktūrų finansavimas pirmiausia yra nutis iš FEADER fondo ir iš regioninių fondų. Norėčiau paremti tuos pakeitimus, kurie buvo pateikti ir kolegos toliau dirbs glaučiai kartu visi kartu dar diskutuosime, kad parengtume kuo geresnius kompromiso pakeitimus. Dėkuoju. Thank you. Mr. Sarkas. Ačiū. Sí, gracias, señora presidenta. Panas Sarkas. Estamos, eh, bastante... Ačiū, pirmininkė. Pritariam tą, tą tai linijai, kurią pristatė Tomas Deutsch Mm, ponas Papadopoulos ir kiti pateikė pakeitimų. 15 yra socialistų pakeitimų. Mintis buvo tokia, mes norime akcentuoti pagrindinius elementus, e, užtikrinti, kad e, pranešimas būtų subalansuotas ir efektyvus. Mm, labai svarbu, kad bioekonomika būtų vertinama kaip vykstantis nenutrūkstamas procesas. Taigi reikia pasirūpinti, kad būtų ir visa reikalinga techninė raida, uh, bet taip pat reikia įtraukti ir visas visuomenės į tuos pasikeitimus ir užtikrinti, kad būtų balansas tarp laiminčių ir pralaiminčių interesų, kad nebūtų vien tik tai rinkai viskas palikta. Reikia galvoti, kad ir turi būti sąžiningai pasidalyta to, tos, tų pasikeitimų nauda. 2001 nu, metais buvo jau nuspręsta, kad reikia ekologinio augimo, reikia užtikrinti, kad būtų balansas, kad būtų socialinė dimensija taip pat. Ir mums atrodo, kad tai yra labai svarbu, norint užtikrinti socialinį teisingumą ir norint užtikrinti labai gerą rezultatą. Taigi mums reikia socialinių konsultacijų, mums reikia abiejų e, pusių e, diskusijų, konstruktyvaus dalyvavimo turime pasistengti pasiekti pačias geriausias sąlygas. Reikia nepamiršti, kad bioekonomika bus paremta tais procesais, kurie turės poveikio ir darbuotojus saugai ir sveikatai. Pavyzdžiui, tarkime, mano šalyje yra statoma saulės jėgainė, taigi reikalingos taisyklės, kurios apsaugotų visų darbuotojų saugą ir sveikatą. Taip pat reikia kai kuriuose sektoriuose galbūt peržiūrėti saugos ir sveikatos reikalavimus. Bet tie dalykai yra esminiai, nes tokiu būdu mes galime geriau panaudoti turimą žmogišką kapitalą. Žmogiški ištekliai yra svarbiausias mūsų išteklius. Mums reikia visą gyvenimą trunka, trunkančio mokymosi, nes tai bus labai naudinga plačiai visuomeniai. Aš čia kokių didesnių sunkumų neišvelgiu. Mūsų pakeitimai yra skirti tik tai patobulinti, sustiprinti tą pranešimą, kad jis būtų dar žalesnis, kad parodytumėm, kad mes sutelkėme dėmesį į tai, kas Europai svarbu, ne vien tik tai į apkarpimus, bet į naujas darbo vietas, naujas galimybės, naujas atsiveriančius horizontus. Ir mm, labai svarbu pabrėžti socialinę dimensiją šiame ekonominėme kontekste. Ačiū. Marin Harkin. Thank you. Ačiū. Kolega Phil Benjon dabar yra transporto komitete, tai jis paprašė perskaityti jo pastabas dėl šio pranešimo. Visų pirma, jis nori padėkoti pranešėjai už pranešimą ir kitiems kolegoms už pakeitimus. Galime pritarti bendra krypčiai daugumos pakeitimų. Aišku, kad kolegos išvelgia šio sektoriaus potencialą darbo vietų kūrimo kryptimi, tačiau nesu viskuo jis gali sutikti. Pavyzdžiui, dėl aštunto punkto Mes visi remiame švietimą, mokymą, ypač profesinį mokymą ir jo pakeitimas yra pateiktas dėl praktikos kaimiškos vietovėse, tačiau dėl pono Serkas, kas, ką, ką jis sako dėl konsultacijų su darbuotojais ir restruktūrizavimo, ponas Benjon galvoja, kad šis ši nuomonė kalba ne apie tai, taigi jis nerems to pakeitimo. Taip pat jis norėtų pasirauti dėl ponios Pedopolos 15 pakeitimo. Ar čia yra kokio ginčio dėl to, kiek darbo vietų kuriama pagal horizontą 2020? Gal mes galėtumėm padaryti nuorodą į konkrečius duomenys ir tada būtų išspręsti visi nesusipratimai. Dar kartais dėkoja pranešėjui ir jis siekia toliau dalyvauti konstruktyvime dialogė dėl šio klausimo. Ačiū. The... Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijai, ponas Dūt. Good morning, thank you. Labas rytas, ačiū. Komisija labai sveikina parlamento suinteresuotumą ES bioekonomikos strategiją ir, ir, ir sa, džiaugiasi tą išsakytą paramą ir aišku, e, labai džiaugiamės šio komiteto dalyvavimu, nes e, socialinė uh, užimtumo dimensija yra labai svarbi, galvojant apie bioekonomikos strategiją. Pagrindiniai tie dalykai nuomonėje ir pakeitimuose iš esmės jau dauguma iš jų yra strategijos įgyvenimo elementai, bet aišku, komisija pritarė komiteto nuomonė, kad bioekonomika gali ir turi reikšmingai prisidėti prie darbo vietų atkūrimo ir ekonomikos augimo pakrančių bei kamiškose vietovėse. Mes taip pat pritarėme Jums, kad tikrai naujų įgūdžių tobulimas mm, ir universalus gebėjimai yra labai svarbus mm, šiai ekonomikos daliai mes labai vertiname daugelį iš tų minčių, kurios yra pateiktos taip pat ir pakeitimuose, bet kol kas kokiu tai konkretesnių komentarų negalėtumėm pateikti šiame etape. Gal tik tai paskutinis tas laksmas dėl horizonto 2020 metams sukūrėmų darbo vietų. Mes galėtumėm gal komiteto sekretoriatui atsakyti raštu pateikdami papildomus paaiškinimus. Tai, tai būtų naudinga komitetui. Thank you for your contribution. Dėkoju už pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui ponui Deutsch. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm a kedves kollégáknak a... Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, ačiū už tai, kad e, pasidalijote savo puikiomis mintis su manim. Noriu dar kartą pasakyti kad džiaugiuosi tuo, ką šiandien išgirdome. Tie, kurie pasisakė ar pateikė pakeitimus, įdėjo naudingą indėlį į mūsų darbą, tačiau kolegos pritarė pagrindinėms mano nuomonės projekto mintims. Laiko yra nedaug. Tad nebekartosiu tų visų siūlymų bet manau, kad e, tie įvairūs niuansai, kurie atsiras mano nuomonėje, padės pasiekti plataus konsensuso e, ir padės priimti šią nuomonę. Nes būtina šią strategiją bei ekonomikos Europai sustiprinti. Ačiū. Thank you, Mr. Deutsch. Ačiū, ponui Deutsch. Dėl šio klausimo balsuosime užimtumo komitete gegužės 7 dieną. Dabar svarstysime 19 darbo atvarkės klausimą. Tai yra dėrybos sutaryba dėl Europos socialinio fondo. Aš suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Šartieji, prašom. Merci, madame la prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėrybos trilogė dėl so Europos socialinio fondo buvo daug ilgesnės ir sunkesnės negu tos, kurios vyko dėl elektromagnetinių laukų. Ačiū Dievui, kad šalia tas kitas trilogas buvo toks sklandus, nes reikia iš tikrųjų labai didelio ryšto, kad būtų galima ištverti visą tai. Situacija iš tikrųjų sunki. Vakar vakare vyko 15 mūsų trilogo posėdis. Vakar vakare tas posėdis užtikė iki vėlaus vakaro. Noriu priminti, kad praėjusią savaitę 14 14 posėdis buvo nutrauktas, jį nutraukė parlamentas, kurio atsaužiai iš salės, dėl to, kad ne, nebuvo patenkintas tuo, kaip mus traktavo taryba. Taryba visiškai nesiskaitė su mūsų parlamentiniu vaidmeniu. Ir mūsų teisė dalyvauti bendroje sprendimo prieimimo procedūroje. Taigi, galime sakyti, kad taryba nesupranta, kad nuo Lisabono sutarties e, įsigaliojimo Europos parlamentas yra bendras teisėkūro proceso dalyvis su taryba kai kuriais klausimais. 14 posėdžio trilogo metu taryba vėl bandė nuneikti tas diskusijas, kurios vyko pirmininkaujant ES Kiprui ir dėl ko buvo susitarta. Tai buvo iš tikrųjų nepriimtina situacija. Tai reiškia, kad mes pareikalavome aukšto lygio trilogo tam, kad galėtume e, kad, kad galėtume e, tai dėrėti su kita dėrybų komanda, nes tuomet dėrybų e, komanda tarybos ne tik nesilaiko tos procedūros, kuri numatyta, bet vyksta su taryba asimetrinės dėrybos. Kitaip tariant, mes Europos parlamentų lygmenių visų frakcijų atstovai ir mūsų, kom, ir, ir, ir mūsų balsavimo e, užimtumo komitete mes buvome gavę darybų įgaliojimus, o priešais mus sėdi administracijos atstovai, kurie neturi jokių politinių įgaliojimų, kurie administratoriai ir jie tik laukia, kad būtų baigtos visos darybos dėl viso teksto, kad paskui galėtų sėkmingai grįžti e, ten, kur posėdžiauja valstybių narių atstovai. Bet taip juk dirbti negalima mūsų pirmininkė, ponė Pervož Beres. Ir čia reikia pasakyti, kad sutarė visos politinės frakcijos dėl to, ką aš čia minėjau. Tos, iš tikrųjų, mes parlamentas buvome labai vieningi. Taigi mūsų pirmininkė, ponė Pervož Beres, po to, kai darybos nutrūko, susisiekė telefonu su ambasadoriumi ir pareikalavo, kad įvyktų aukšto lygio trilogas – kuriame dalyvautų regi, empų ir suinteresuotų e, pusių darybos ambasadoriai ir panašiai, nes nebegalima dirbti toliau taip, kaip buvo dirbama iki šiol. Mes šiaip ar taip sugebėjome pasiekti pažangos. Dėl nieko ne, nesusiderėjome, tiesiog pozicijas išsiaiškinome dėl trečiojo straipsnio o daugiau nieko nuveikti nepavyko, nes kol nėra bendro sutarimo, negali toliau eiti pirmin. Tačiau dėl ketvirto straipsnio nebuvo nuveikta nieko, nes ketvirtas straipsnis yra esminis ir ten yra kalbama apie jautriausius visiems dalykus. Mums tai yra svarbus dalykai, ir, pavyzdžiui, dėl tų 25 procentų sanglaudos fondo lėšų ir panašiai, tai yra tie dalykai, kurie mums yra ypatingos svarbos. Tai mes paprašėme, kad būtų parengtos gairės dėrybų delegacijai, bet turime tam tikrų faktinių duomenų. Mes sudarėm sąrašą pakeitimų, kurie kėlė tam tikrų problemų. Apibendrinam galėčiau pasakyti, kad buvo paminėti penki dalykai, kurie buvo ypatingai jautrus. Pirmasis – Pavadinimas. Mes pritarėme labiau komisijos, o ne tarybos pateiktam pavadinimo variantui. Antras dalykas. 40 pakeitimas dėl tvarių darbo vietų ir kokybiškų darbo vietų kūrimo. Tai atitinka ES 2020 strategijos nuostatas. 54 pakeitimas – dėl aktyvios socialinės įtraukties, 59-asis dėl e, žmonių tapatybės ir 61-asis dėl e, socialinio verslumo. Ilgą laiką e, praleidome, kol supratom, kad taryba nežino, kas tai yra socialinis verslumas. Mane tiesiog šokiravo susiklošiusi situacija. Mums tarybos darybų delegacija vos nemelavo. Aš sakyčiau, kad tai yra tiesiog nenoras bendradarbiauti. Jie įvairiausius faktus pasukdavo taip, kaip jiems patogu, kad galėtų įrodyti visai tiesos netitinkančius dalykus, bet kurie jiems, tai yra tarybos darybų grupiai, pasirodė tinkami. Taigi mums reikėjo laikytis labai tvirtai. Noriu padėkoti visiems šešėlinims pranešėjams, kurie dirbo labai konstruktyviai. Kinga štai e, šiandien esantį posėdėje pasiūlė naują formuluotę pavadinimui dėl aktyvios įtraukties. Mes Europos parlamente norime, kad aktyviai įtrauktis apimtų visus asmenys. Komisijos e, pavadimas buvo aktyviai įtrauktis, o tuo tarpu taryba siūlė aktyviai įtrauktis, turint tikslą padidinti asmenų galimybę įsidarbinti. Matome, kad taryba nenori, kad būtų kalbama apie visus asmenys. Jie nori sumažinti apriepti ir kalbėti tik labiau apie asmenys, kurie yra bedarbė ir kad jie galėtų sugrįžti į darbo rinką. Mūsųgi politinė vizija yra šiek tiek kitokia. Taigi, pateikus naują formuluotę, jeigu įdomu, galėsiu grįžti prie to. Uh, Tai jums pavyko e, šiek tiek išpainioti e, visą tai ir mums paskui pavyko susitarti dėl visų kitų dalykų. Tai tiek būtų, ponė pirmininkė. Thank you for your work. Ačiū už jūsų darbą. Dabar suteiksiu žodį Kingai. Labai ačiū. Elizabet labai puikiai viską pristatė. Iš tiesų procesas vyksta be galo lietai. Jūs taip pat turbūt e, sakėte, kad e, mes dar vidurnaktį e, posėdžiavome, nes norėjome pasiekti teigiamų rezultatų. Aš manau, kad esminis klausimas yra susijęs su ESF dalimi. Ir mes turėtume laikytis vieningos nuomonės ir kovoti už tai. Mes esame uh, labai tvirtai įsitikinę tuo, kad jeigu nenustatysime ESF dalies, e, tai susidursime su problemomis. E, bandėme surenkti aukšto lygio susitikimą su ministru Howling, pirmininkaujančios Airijos atstovu komisaru Han ir komisaru Andoru. CPR yra labai svarbus klausimas, taip pat ir nustatyta dalis CPR. Taigi mes bandėme rasti sutarimą šiuo labai svarbiu klausimu aukštesnių lygių. Žinoma, tuo pačiu metu mes bandome analizuoti ir detalės bei skirtingus tikslus. Vakar mes pasistumėjome į priekį, bet su taryba dirbti nėra paprasta. Vakar vyko uh, dar vienas trilogo posėdis dėl pilietybės klausimo ir aš turiu pasakyti, kad šis trilogas yra išties labai sudėtingas, ne visi trilogai būna tokie sunkus, galbūt po aukšto lygio sustikimo viskas pajudės sparčiau, bus matyti. Ačiū. Okay, thank you. Ačiū Jums. Uh, Ar norėtumėte pasisakyti? Suprantu, kad diskusija dėl tų 25 procentų sanglaudos fondo, e, kuris e, būtų e, numatytas kaip socialinio fondo dalis, yra labai, labai delikatus klausimas. Mes turime Mes nu, turime numatyti, kad socialiniams reikalams skirta 25 procentai to fondo lėšų. Nes jeigu tai nebus įtvirtinta, jeigu tai nebus įtvirtinta, tai tuomet socialiniai Europai kils pavojus. Ir tą pavojų sukels pačios valstybės narės. Manau, kad mūsų dėrybų komandoje nėra ne vieno šešėlinio pranešėjo, kuris būtų pasirengę žengti žingsnį atgal ir nekovotų už tą klausimą. Yes, that's true. Taip, tai tiesa. Labai ačiū. Dabar perėsime prie kito darbo atvarkės klausimo. 20 klausimas - darybos su taryba dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Marian Hakin yra mūsų pranešėja ir aš jai dabar ir suteiksiu žodį, prašom. Thank you, Madam Chair. Ačiū, pana pirmininkė. Labai e, trumpai kalbėsiu, nes vyko pirminis trilogo posėdis praėjusią savaitę Strasbūrė su komisijos ir tarybos atstovais, e, bet mums nepavyko pasiekti jokios pažangos dėl to, kad taryboje vis dar yra susidariusi blokuojanti mažuma ir yra klausimų, dėl kurių nėra kol kas jokio sutarimo. Kitas, kuria per posėdis yra numatytas gegužės antrai dienai ir bus matyti, ar bus pasiekta kažkokios pažangos. Iš tiesų viskas atrodo gan prastai, nes tai yra sustarimo dėl M daugiametės finansų programos dalis, bet jokios pažangos kol kas nepasiekta. Šiuo metu nėra sutariama dėl trijų klausimų. Pirmas yra krizės kriterijus, reglamento apimtis, bendro finansavimo lygis ir darbuotojo apibrieštis. Bet kaip ir sakiau, e, situacija yra neraminanti, nes jokios realios, jokios apčiuopiamos pažangos nėra padaryta. Vyko po posėdžio neformalios diskusijos su komisijos atstovais ir komisija taip pat yra sunerimusi dėl to, kad nejudama į priekį Ir aš daugiau nieko negaliu ir pasakyti. Turime palaukti gegužės antros dienos posėdžio ir pamatyti, kasgi bus nuspręsta. Labai norėčiau išgirsti kolegų e, minčių dėl šio klausimo ir kol kas e, mums lieka tik laukti, net nežinant, ko iš tiesų laukiame. Okay. Does anyone want to come in? Ar yra komiteto narių norinčių pasisakyti? Ne. Ačiū Marijan už darbą. Kitas darbo atvarkės klausimas. Baigiame. Puiku. Taigi, posėdis nutraukiamas iki po pietų.